Buonasera, ringrazio i prezenti. Geros popietės visiems. Dėkoju visiems susirinkusiems į šį posėdį. Galbūt e, dėkoju ir tiems, kurių nėra, nes e, jų nėra turbūt, kad e, jie labiau nori jau atsiduoti kalėdų dvasiai. Šis posėdis bus transliuojamas internetu. Darbo tvarkė yra išplatinta. Gruodžio 10 dieną. Darbo tvarkė, manau, kad patvirtinsime, jeigu nėra prieštaravimų. Toliau pirmininko pranešimai. Mes turėjome diskutuoti apie 70 darbo tvarkos taisyklių straipsnį po diskusijų vykusių 22 lapkričio dieną. E, gruodžio 13 dieną e, prinkų komiteto delegacijų pirmininkams buvo pasakyta, kad e, Šis darbo tvarkės punktas e, neturi būti rašytas e, į darbo tvarkę, tačiau jeigu kolega nori pristatyti įvykusį sustikimą, tai žodis jam. Gracias, señor presidente. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš minėtą susitikimą aš susitikau su šešėliniu pranešėjumi ir šiame posėdėje mes kalbėjome apie įvairias galimybės, kurios e, galėtų būti naudojamos parlamento, šalia kitų priemonių, dėl kurių e, pirmininkai galėtų imtis priemonių. Ir taip pat e, sakėm, jog tas e, pranešimas gali būti keičiamas. Komiteto pirmininkų posėdėje taip pat e, aš pristačiau pranešimo pagrindinės mintis. Buvo taip pat ir kitas posėdis Jame dalyvavo ir AFKO atstovas, kuris pavadavo AFKO pirmininką, kuris negalėjo dalyvauti ir praktiškai vienbalsiai komitetų pirmininkai, kurie ten pasisakė, pabrėžė, jog tai, kad yra plenarnėme posėdėje nuolat svarstomi įgaliojimai ir, ir kontroliuojami tie įgaliojimai kelia tam tikrų sunkumų. Ir jie visi siūlė AFKO komitetui per mano pranešimą bandyti rasti tam tikrų priemonių ir užtikrinti galimybę plenariam posėdžiui pasisak, diskutuoti šitais klausimais, tačiau taip, kad e, tai nebūtų absoliučiai nulatinis dalykas, o tik tai, kad tai vyktų tam, tam tikrais atvejais, kuomet parlamentarai mano, kad reikia peržiūrėti įgaliojimus. Kaip sakė pirmininkas, aš e, paprašiau, kad Šiandien mes paprasčiausiai, mes nustatytume pakeitimų pateikimo terminą, o vėlesniuose komiteto posėdžiuose aš jums pateiksiu informaciją apie tai, kaip e, viskas vyksta ir tada galėsim surenkti bendrą diskusiją to klausimu ir, ir tuomet žinosim e, galutinę pakeitimų pateikimo datą. Vienintelis papildomas dalykas, kurį reikėtų pridurti, tai yra toks įvairių komitetų pirmininkai ir ypač e, atstovai ir, ir ypač e, tie komitetų pirmininkai, kurie, kuriems tenka svarbus teisėkuros, svarbios teisėkuros užduotis, e, mane perspėjo kad e, neturėtų būti sukurta tokia sistema, kuri, kuri leistų lengvai kvestionuoti suteiktus įgaliojimus. Niekas nenori pasisakyti. Kolega Guerriero mums e, pakomentavo, kokiu keliu galime eiti, kad būtų išvengta, jog būtų sukurta sistema, kad nuolat būtų diskutuojama apie e, įgaliojimus per plenarnį posėdį ir juos kvestionuojant. Aišku, šitos sąlygos galėtų būti geriau apibrėžtos ir e, manau, kad per e, ateinantį, kurį iš ateinančių posėdžių e, pakeitimų patikimų terminas turėtų būti nustatytas. Na, o Man atrodo, kad e, šio, toj, šioje salėje kartu su, su ekon atstovais mes kalbėsim apie darybų procesą, išklausysim kolegą Gualtierį, mūsų komiteto e, narius, pona Broką, taip pat Aldės pirmininką. E, Taigi, man atrodo, mes jau esame numatę 18 ir 30 dienomis posėdžius, taip pat 9 sausio dieną posėdį tą pačią temą. Tai bus gana e, svarbus posėdis, kuriame dalyvaus e, tarybos pirmininkas ir komisijos pirmininkas, panas Baroso. Jie mums pateiks tam tikrų atsakymų į mūsų klausimus ir tuomet geriau žinosim, ką daryti. 9 sausio vyksta susitikimas. Gruodžio 15 dieną susirinko koordinatoriai ir jie pasiekė šito klausimų konsensusą. Toliau iniciatyvos. Um, pranešimą savo iniciatyvą Tai bus e, konst... ES valdymo diferencijavimo konstitucinės problemos. Reikia pranešėjo. Šito klausimu reikia paskirti pranešėją. Taip pat reikės ir dėl kito pranešimo, tai yra Europos parlamento ir nacionalinių vyriausybių institucijų e, santykiai. Koordinatoriai nurodė pana Lemasūrą į pranešėją šito klausimu. Taip pat bus e, dėl geresnės teisėkuros pranešimo ponas Guerrero. Dėl geresnės teisėkuros mes dar neturime rašė pavardės, taip? Pone Regner bus e, skirta. Taigi galime jau e, sakyti, kad tai yra nuspręsta ir kad bus e, pone Regner. Jeigu nėra prieštaravimų, man atrodo, kad jų nėra. Tai tuomet galim perėti prie posėdžio protokolo patvirtinimo rugsėjo 28 dienos, spalio 5, spalio 10, 11, spalio 24 ir lapkričio 17, 2011 metų posėdžių protokolų. Tvirtinimas, jeigu niekas neprieštarauja, tai kaip paprastai laikysime šios protokolus patvirtintais. Ir dabar pereiname prie svarbiausio mūsų darbo tvarkės e, punkto - naujų institucinių pokyčių ES perspektyvas, kaip jūs e, suprantat, aš čia galvoju apie kai kurios e, sprendimus. Visų pirma, nebus keičiamos sąjungos sutartis, ir tuo požiūriu nebus pokyčių, tačiau 17 eurozonos valstybių kartu su kitomis septyniomis ar devyniomis valstybėmis, dėl kurių skaičiaus dar neaišku, nes kai kurios konsultuojasi su savo parlamentais, žodžiu, 17 plus 7 arba 9 e, pasirašė arba pasirašys e, sutartį, kuria bus siekiama įtvirtinti bendrą e, tarptautinės teisės sprendimą, kuris numatys e, griežtas taisyklės biudžeto sektoriui. Antras dalykas. Šios tarptautinės teisės susitarimo kontekste bus Siekiama bendradarbiauti su ES institucijomis, komisija, parlamentu ir teisingumo teismu. Ir taip pat buvo nuspręsta, kad dabar galiojančios sutarčių nuostatos nebus keičiamas ir kad Europos parlamentas dalyvaus ir trys institucijų atstovai kartu su e, vyriausybių e, e atstovais derasi šitais klausimais. Taigi, per šios dienos posėdį norėčiau išklausyti jūsų nuomonę dėl šitų aspektų, kadangi tai yra labai svarbus e, klausimai. Kaip žinot, Junktinė karalystė nepasirašė tos sutarties, tai yra e, sąsajos e, šiame kontekste tarp, e, ir santykiai tarp valstybių, kurios įsivedusios eurą ir neįsivedusios e, eurą ir kaip e, užtikrinti, kad ta nauja tarptautinė sutartis, kuri apima ir bendrijos teisę, kaip ta sutartis turi būti įgyvendinama ir kaip visame tame gali dalyvauti Europos parlamentas, mūsų atstovai čia aišku, turi tik tai tam tikrą simbolinį vaidmenį. Nacionalinės valstybės, tiksliau nacionaliniai parlamentai turi ratifikuoti sutartis, tai jiems tenka e, labai svarbios galios čia, to tarpu mūsų vaidmuo apsiriboja čia parengiamojų laikotarpių, bet ne, ne sprendimų e, prieimimu. E, Bet kaip ten bebūtų, mes turime galvoti, galvoti apie tam tikras e, gairias ir turim galvoti apie teisinius aspektus ir argumentus, siekiant e, užtikrinti viso to proceso e, optimalumą. Mes esam kompetentingas šito požiūrių komitetas. Aišku, galbūt ekonomikos komitetas, kai kuriais iš tų klausimų yra kompetentingas e, e, komitetas, tačiau kadangi čia iškyla institucinio pabudžio klausimai, tai mes kaip e, AFKO komitetas esam kompetentingas dėl šitų aspektų. Ir todėl klausiu, kas norėtų pasakyti šituo klausimu. Tarkovskis. Well, just a few preliminary kelios iš ankstinės pastabos. Galbūt reikėtų gauti daugiau informacijos iš mūsų atstovų apie vykstančias diskusijas, tačiau skaičiau tarptautinio susitarimo projektą ir savo diskusijomis, diskusijose mes diskusijomis siekiame, kad reikėtų pasitelkus bendrijos metodą įgyvendinti per e, antrinę teisę, kiek manoma, daugiau to, kas buvo pasiekta, dėl ko buvo susitarta per vadovų tarybą, tam, kad e, sutartis e, apimtų kuo daugiau svarbių prerogatyvinių klausimų. Preliminarios pastabos būtų tokios sutarties projekte esama kai kurių aspektų, kurias būtų galima kitaip pateikti pasitelkus antrinę teisę, siekiant labiau atspindėti parlamento poziciją, nes daugiausiai problemų išaiškėja pradėjus nagrinėti smulkės detalės, ypač tas, kurios susijusios Europos komisijos vaidmeniu ir Europos parlamento vaidmeniu, jeigu turėtume pradėti svarstyti šį projektą, tai turėtume labai pamastyti, ar kai kurios aspektus tikrai būtina įtraukti į tarptautinį susitarimą, galbūt būtų galima e, juos įtraukti arba svarstyti pasitelkus bendrijos metodą arba antrinės teisės aktus. Taip pat e, labai svarbus klausimas bus susijęs su tuo, kas dalyvaus diskusijose, kas galės pasirašyti ir ar valstybės narės neesančios, nepriklausančios euro zonoje galės dalyvauti iš karto priimamuose sprendimuose ar tik prisijungusios prie euro zonos. Esame labai daug atvirų klausimų ir norėjau paminėti, kad per koordinatorių posėdį svarstame vieną svarbiausių klausimų, kurį kėlė visų svarbiausių frakcijų koordinatoriai. Tai yra klausimas susijęs su šio komiteto prerogatyvomis svarstant sutarties pakeitimus. Nes žinote, kad e, kyla pagunda šiame parlamente kai vyksta svarbus sprendimai, įsteigti naują darbo grupę, strateginę grupę ir mums tik tai patvirtinti joje priimtus sprendimus, kai mes kalbame apie konstitucinio pobūdžio pokyčius ir jeigu e, rimtai e, norime išlaikyti savo komiteto autoritetą, tai turime dalyvauti sprendimo prieimimo procese. kad galėtume pradėti diskusijas dėl visų detalių, galbūt prieš tai turėtume sulaukti savo atstovų vertinimo daugiau informacijos apie vykstančias diskusijas susijusius su e, naujosios sutarties projektu. Ačiū. La parola all'onorevole Guerrero. Pana Guerrero, steikiam žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. noriu savo asmeninę nuomonę pareikšti, kuri yra paremta mano frakcijos pozicija, kuri buvo suformuota jau prieš kelius mėnesius. Dalis frakcijos mano, kad e, veikiausiai nebuvo būtina svarstyti šio tarp vyriausybinio susitarimo įsigaliojimo, nes šiuo metu esame ir kitų priemonių, kurias pastelkus būtų galima pasiekti tikslų, kurių siekiama pasitelkus šį susitarimą. Žinome, kad pirminė, ankstesnė pirmininkaujančios šalies pozicija buvo susijusi su greitesnė procedūra kuri neprieštarautų ES e, teisėkuros procesams. Tai yra buvo siūlomi e, keli pakeitimai susiję su 12 protokolu, e, susiję su perviršiniu biudžeto deficitu. Tačiau valstybė ir vyriausybė vadovai priima sprendimą E, pasirašyti šį susitarimą, šį susitarimą ir jį įgyveninti tiksliau. E, iš tiesų tai yra e, pavadinimas jo yra susitarimas, o ne sutartis, tačiau iš tikrųjų skirtumas galbūt nėra labai didelis, veikiau simbolinis, jeigu lygintume turinį, kai šis susitarimas bus įgyvendintas ar tam, kad jis būtų gyvenintas, mano frakcija kelia tam tikras sąlygas. Pirmoji sąlyga, kad susitarimo nuostatas neprieštarautų sutarčių nuostatoms. Ir e, pirmajame mums teikiamo projekto punkte turi būti ne tik nuoroda, kad e, šis naujas susitarimas e, privalo atitikti sutarčių nuostatus, tačiau turi būti ir nuostata dėl ES teisės viršenybės kilus tam tikriems teisiniams konfliktams, nors įvairios kalbinės versijos ir yra skir skiriasi, tačiau uh, esmė turi būti ta pati. A, taigi turime išspręsti šias smulkmenas ir užbėgti už akių didesnėms problemams. Taigi pirmasis aspektas yra susijęs su suderinamumu. Antrasis aspektas yra Europos Sąjungos susijęs su Europos Sąjungos teisėkūra ir parlamento kaip vienos teisėkūros institucijų pozicijų išlaikymas nacionalinių įstatymų leidybos institucijų atžvilgių. Trečiasis elementas susijęs su teisės aktų turiniu. Šio parlamento frakcijos turėtų būti patenkintos tuo, kad visi su biudžeto drausme susiję sprendimai su mokesčių politika ir sankcijomis, kurios taikomas valstybėms narėms pažeidžiančiams fiskalinės drausmės tvarką būtų tvirtinamos šiame parlamente. Galbūt e, kiti parlamento nariai norėtų įtraukti į įgaliojimus rytį taip pat užimtumo, ekonomikos augimo ir kitus kriterijus. Pavyzdžiui, kalbant apie e, galimus biudžeto apkarpimus. Kaip yra kolegos pageidauja, kad būtų daug dėmesio skiriamas socialiniams aspektams ir e, kitiems e, klausimams, e, į kuriuos anksčiau atkreipdavo dėmesį Europos parlamentas dėl euro obligacijų, dėl Europos centrinio banko įgaliojimų, kurie ne tik apsiribotų infliacijos ribojimų, tačiau taip pat būtų skiriami ir ekonominio stabilumo ir ūkio augimo, ekonominio stabilumo ir ūkio augimo skatinti. Taigi, šie dalykai turi rūpėti Europos parlamentui, kaip ir kiti aspektai, kurie buvo anksčiau suderinti su svarbiausiomis konstitucinės teisės normomis. Nes uh, dėl kai kurių dalykų parlamentui ir anksčiau nebuvo numatyta galimybė dalyvauti diskusijose sprendimų prieimime. Dabar yra siūloma uh, įtraukti politinių atžvilgių parlamento atstovus į naujos sutarties rengimą, nes teisinių požiūrių manevro laisvės daugiau nebelieka. Dar paminėsiu keletą aspektų ir jau baigsiu savo pasisakymą dėl ekonomikos valdysenos manoma, kad nacionalinių parlamentų komitetai svarstantis ekonomikos stabilumo ir susijusius aspektus reguliariai susitikinėtų ir e, svarstytų e, atitinkamus, atitinkamus sutarties nuostatas. Siūloma šios procesus vykdyti glaudžiai bendradarbiaujant su Europos parlamentu tai e, e, atkreipia, taip atkreipiamas dėmesys e, į labai svarbų aspektą. Europos parlamento rangas tampa žemesnis, palyginti su nacionaliniu parlamentu, jam tik tai numatoma galimybė dalyvauti posėdžiuose ir potencialiai sumažinamas arba pribojamas uh, Europos parlamento vaidmuo, e, turint omenyje sprendimus dėl ekonomikos valdysenos. Tuo tarpu dabartinės sustatise yra numatyti Europos parlamentui didesnį įgaliojimą. E, dar vienas aspektas susijęs su vadovų tarybomis, kuriuose dalyvauja valstybių vyriausybių vadovai, tų valstybių narių, kurios pasirašo sutartį, taip pat dalyvauja tarybos pirmininkas, komisijos pirmininkas vadovų tarybose siūloma e, pakviesti vadovų tarybos posėdžius, taip pat ir Centrinio banko vadovą. Tačiau apie parlamentą nieko nekalbama. Manau, kad e, tiek šiame komitete, tiek visame parlamente galėtume susitarti dėl bendros pozicijos, pagal kurią parlamentas bent jau turėtų būti kviečiamas dalyvauti šiuose posėdžiuose ir manau, kad balsuoti dėl to netgi nereiktų. Kolega Daf. Dėkuoju dabar žodis kolegai Daf. Uh, Prezidentam. Um, Pone pirmininkė, visiems laba diena. Manau, kad mums reikia šio klausimu platesnės diskusijos, nes turime aiškiai pasakyti, kad turime parengti rezoliuciją plenariniam posėdžiui sausio mėnesį ir būtent ten bus išreikšta Europos parlamento formali pozicija. Nes parlamentas e, taip pat turi turėti savo atstovus darbo grupėje, rengiant naują sutartį. Ir svarbu, kad mūsų atstovai turėtų reikiamus įgaliojimus, kol kas tokių nenumatyta, tad mes turime labai aiškiai numatyti, kokia bus mūsų pozicija. Antra. Liberalų frakcija apgailestauja dėl to, kaip pasisuko įvykiai ES taryboje. Nes vyriausybės regis pasirinko klasikinį įprastą kelią. Nes buvo bandoma rinktis labiau taikinimo procedūrą, o dažnai jungtinės karalystės politika viduje yra tokia, kad ES projektai yra supeikiami ir entuzijazmo ačiū pilotama mažai. Tačiau taip, taip, jau, taip jau buvo iki šiol, tačiau mes dabar kalbame apie istorinius pasikeitimus. Pasikeitimų pobūdis ir jų poveikis bus didžiulis jungtinės karalystės veto turės didžiulį poveikį visoms 27 valstybėms. Tai turės įtakos instituciniam stabilumui Europos Sąjungoje. Kyla potencialiai riziką. susijusi su ES teisės vientisumu. Taip pat rizika kyla ir ES sanglaudai. Tačiau nepritariu kolegoms, kurie regis bando pasakyti, kad tarp vyriausybinis susitarimas nėra ta pasiekmė, kurios neįmanoma išvengti. Po jungtinės karalystės sprendimo aš manau, kad taip dėja ir nutiks. Nes dabar reikėtų pirmiausia imtis priemonių finansiniai disciplinai užtikrinti. Tai turėtų būti daroma antrinių teisės aktų pagalba pirmiausia. Taigi pirminiai teisės aktai tam taip pat yra būtini. Manau, kad sprendimas žengti į priekį šią linkmę yra teisingas. Aš kaip ir kolega Gerero apgailestauju dėl to, kad buvo pasirinktas viso labo tik tai finansinės disciplinos paktas. Tai nėra sutartis dėl fiskalinės sąjungos, nes jis būtų reiškęs solidarumą tarp valstybių ir piliečių. Ir man atrodo, reikėjo turėti tokį sustarimą, kad būtų galima užtikrinti ES mokumą. Nežinau, ar sprendimus kokius nors jau galima pateikti dabar. Jie turėtų būti pakankamai toli siekiantis, kad būtų galima atkurti demokratinį pasitikėjimą Europos Sąjungoje ir institucijų tvirtumą. Vienuraminti rinkas, tačiau tai, kas buvo padaryta dėje, nėra pakankamas žingsnis. Jis apima nepakankamai daug dalykų. E, susitarime numatyta nemažai dalykų, kurie yra viso labo, viso labo papildantis Lisabono sutartį. Jie neprieštarauja šiai sutarčiai. Tai padės lengviau įgyvendinti visą eilę priemonių ir procedūrų, kurios yra Lisabonos sutarties dalis, nes jos yra viršesnės e, lyginant su vyriausybių reikalais. Geras dalykas e, šiame pragmatinėme požiūriu yra štai koks. Nes mes, mes čia kalbam apie tarp vyriausybinį sustarimą. Ir dėl to galima nukrypti nuo ES vieningo balsavimo reikalavimo. Dėl to situacija tampa žymiai lankstesnė, kadangi nauja ES sutartis turėtų būti iš naujo visų valstybių ratifikuota. Taigi tokios yra susiklošiusios pasiekmes. Mes turėtume peržiūrėti Lisabono sutartį. Aš manau, tai būtų precedentas kuris vargur būtų labai išmintingas. Na štai žiūriu į projektą šio viso siūlymo, kuris ne, visam, ne visų kuo atitinka tą šešių teisės aktų teisėjų kuros paketą, kurį turėsime įgyvendinti. Komisijos funkcijos turėtų būti, pasak to siūlymo, užtikrinti priežiūrą komisija. Turėtų tai daryti valstybių pasirašiusių sutartį vardu. Tai būtų savotiškas džentelmenų sustarimas. Visos susirimo tokios šalis turėtų veikti džentelmeniškai turėtų bendratarbiauti tarpusavį. Na, aš manau, kad yra tokių temų, kur komisija manys, kad susitarimo nuostatus yra pernelyg tvirtos. Sus projekte be kita ko yra tokių dalykų, kurie man nėra suprantami. Na, nenoriu kvestionuoti projektų autorių nuomonės, tačiau jų požiūris įdomus tuo, kad stengiamasi pasiremti 277 ES sutarties straipsnių. Tas straipsnių ne, ne, tos straipsnių paprastai nebūdavo naudojimuose anksčiau. Ir teismas dabar turės priimti sprendimą dėl naujų įgaliojimų. Tais atvejais, kai, pavyzdžiui, valstybė narė kokia nors pateikia ieškinį, traukdama teisminę atsakomybę dėl sutarties nuostatų pažeidimo kokį nors vienetą. Ir čia šis teismas vaidintų federalinio aukščiausiojo teismo vaidmenį savotiškai. Galiu pritarti ponui Gerero. Straipsnis dėl nacionalinių parlamentų yra pernelyg toli siekiantis ir siunčia neteisingą signalą. Tai netitinka 121 straipsnio nuostatų penktosios dalies. Dėl Europos parlamento vaidmens. Taigi, taigi aš galiausiai galėčiau pasakyti štai ką apibendrinant. turėsime dar diskutuoti su kolegomis. Tačiau gaila, kad nebuvo pakeisti centrinio banko įgaliojimai. Jis galėjo vaidinti didesnį vaidmenį, skatinant užimtumą, dėgiant užimtumo politiką. Ir telkiant reikiamas pastangas. Tam, kad būtų sukurta iš tikrųjų fiskalinė sąjunga. O šito labai reikėtų. Taigi turėsime dar reikšmingai padirbėti, kad pažangos būtų pasiekta taikinimo procedūros metu. O ši procedūra turėtų būti užbaigta kuo greičiau, tačiau aš manau, kad sausio mėnesį rezoliuciją parengti šio klausimu yra būtina, nes tais mūsų sanglai turės esminės reikšmės. Ačiū. Dėkuoju. Paskutinė pasakyta mintis yra praktinio pobūdžio mintis. Dabar žodis kolegai Garganį. Pone pirmininkė, kaip ir kolega Guerrero, pateiksiu savo pirminę asmeninę nuomonę, galbūt ir kol kas paviršutinišką nuomonę, todėl kad e, tik prieš keletą minučių aš susipažinau su e, dokumento projektu ir dabar tik tai jį perbėgau akimis, todėl atsiprašau iš anksto, jeigu e, mano pasisakymas e, bus šiek tiek paviršutiniškas. Pirmininkas sakė, kad 9 sausio grįšime prie šitų e, temų ir galėsime giliau padiskutuoti klausimų ir jau žinosime, kokios, e, kokie yra darybų rezultatai, kur, darybų, kuriuos dėja negalėsiu dalyvauti dėl kitų savo įsipareigojimų Romoje. Taip, dabar keletas e, aspektų, tiek institucinių, tiek ir politinių e, požiūrių. Kolegos e, kai ką pasakė gana aptakiai, aš aiškiau pasakysiu kai kurios dalykus. Mes norėjome, kad bendryje, kad Europa būtų tikra bendryje. Ir mes kaip, visų pirma, kaip parlamentas turime dabar garsiai pamastyti apie savo vaidmenį per pastaruosius metus, siekiant e, dinamizuoti šį procesą, kad, kad nuo tarp vyriausybinės sistemos eitume prie bendrijos e, sistemos. Ir e, parlamentas tu, tu, tu, turėjo pagal projektą čia vaidinti tam tikrą vaidmenį. Dabar matome, kad Prancūzija ir Vokietija, čia ES elgesi kaip e, šeimininkai ir tai šiek tiek stabdo tos e, Europos bendrijos tikrai to žodžio prasme e, atsiradimą. Galbūt aš kai ką ir nepaga, nelabai pagarbiai sakau, tačiau šis tekstas yra aiškiai tarp vyriausybinio pobūdžio ir bent jau formaliai jisai pakeičia pusiausvyrą, apie kurią kalbėjom per pastaruosius metus. Tai suprantama, todėl kad e, nėra e, Junktinės karalystės, todėl kad tam tikrą prasme atsiranda tam tikras susiskaldimas. Aišku, e, Junktinė karalystė nenorėjo integruotis, tačiau kita vertus Prancūzija taip pat buvo pasiryžusi imtis priemonių, kad nebūtų jungtinės karalystės ten. Toliau, instituciniai dalykai. Čia iškyla iš esmės klausimas dėl parlamento veiksmų laisvės apribojimo ir parlamentas, e, čia, čia, čia daroma taip, kad parlamentas neturėtų esminio vaidmens, e, o e, tik, turėtų tik tai tam, tam tikrą vaidmenį siūlant politinės idėjas. Tačiau atvirai sakant, aš manau, kad parlamentas turėtų pagalvoti apie, apie tai ir tarp institucinis sustarimas e, labai aiškiai suteikia pirmenybę Prancūzijos Vokietijos ašiai. Aišku, Vokietijos vaidmuo yra svarbus, tačiau kita vertus e, noriu pabrėžti, kad e, yra, aišku, čia kalba sukas ir apie vairias sutartis Europos e, lygmens, kuriuose tą variklio vaidmenį vaidina Prancūzija su Vokietija. Kolegos galbūt e, iš arčiau susipažino su dokumento projektu, O aš e, neturėjau laiko to padaryti, todėl kalbu galbūt šiek tiek e, paviršutiniškai ir galiu pasakyti, kad čia iškyla didelis skirtumas su Lisabonos e, sutartimi, kur, kur yra kalbama apie e, bendrijos metodą. Ir Lisabonos sutartyje kalbama apie sutartis, be kita ko ir euros rytyje, prie kurių paskui gali prisijungti kitos valstybės. Bet Tai, ką mes matome čia, tai iš esmės atrodo, tai, kas siūloma, nepadeda mums eiti mūsų numatytų tikslų e, kryptimi. O beveik atvirkščiai ir todėl man atrodo, kad nieko, nieko gero dėl to nebus, kalbant apie pasiekmes ir, ir ekonomikos ryčiai be kita. Ko, aišku, galbūt senos sutartys nėra tobulos ir mus tenkinančios, be kita ko, ir Mastrichto sutartis, kur jau buvo kalbama taip pat apie tam tikrus biudžetinius dalykus, bet dabar aiškiai mes žengėme žingsnį atgal. Ir bendrijos metodu dirbanti e, Europa nėra stiprinama, todėl kad nėra politinės ir institucinės paramos tam ir nėra tos paramos ir bendriems Europos pinigams. O anksčiau, kuomet e, Prodis buvo komisijos pirmininkas, buvo kaip tik tai kalbama e, e, apie tai. Ir nepaisant to, kad mes rengėme konstituciją, dabar ir, ir norėjome politinės dimensijos, dabar matome, kokį vaidmenį esminį vaidina ekonominiai aspektai ir, ir, ir rinka. Ir dėl to atsiranda daug neiškumo dėl tų aspektų, kurie susiję su ta bandrijos metodo esme e, e, Europoje. Aš šiandien dalyvavau e, Teisės reikalų komitete ir sakau jums pirmininkė asmeniškai, jog tuo metu, kai dabar yra tyriamas e, teisėjų vaidmuo Europos kontekste, paaiškėja, kad 12 procentų Europos teisėjų neišmano bendrijos e, teisės. Tai nereiškia, kad jie neigia tą teisę arba nežino, kad yra tokia teisė, tačiau uh, 25 procentai jų nežino, pavyzdžiui, ar bendrijos teisė turi viršenybę ar neturi nacionalinių įstatymų atžvilgių. Nes būtent teisės nuostatos yra tas pagrindas, ant kurio kuriama Europos bendryje labai ilgas tarp vyriausybinis procesas per konstitucijos rengimą bandė kurti sistemas, kurios įtvirtintų bendrijos e, metodą ir dabar ekonominė krizė yra tam tikras galbūt e, pretekstas žengti tą žingsnį atgal ir jis ir žengiamas ir Europos Sąjunga gali iš tikrųjų e, regresuoti Na, tai kol kas galbūt tiek, o paskui galbūt e, pagilinsiu savo apmąstymus. Dėkuoju, ponai Garganiu, kolegai Garganiu, dabar kolega Brons. Uh, pirmoje dalyje susirimuose išvardinama, kas yra sustarančios šalis. Ir ten sakoma, kad valstybės narės privalo, būdamos es narėmis, derinti politiką susijusią su bendro susirūpinimo sritim. Na, aš naiviai galbūt galvoju, kad valstybės galbūt turėtų laikytis tų šalių, kurios paprastai laikosi turinčios šalis, tačiau, tačiau joms kaip valstybėms nes, ne, nesakoma, kad jos turės prisimti sprendimus, kad turinčios šalis. Na, aš gal ne, ne taip kažką supratau. Na, suprantam, aš nesimokau minti Europos Sąjungos sutarčių ir pastebėjau, kad ten yra numatytas įpareigojimas visoms valstybėms narėms peržvelgti ekonominę politiką, žiūrėti į tai, kaip į susirūpinimą keliančią sritį ir pasižiūrėti, kiek mes pasiekime ekonominės ar ekonominio harmonizavimo biudžeto harmonizavimo kryptimi. Euro zonų valstybių tikslai ir kitų valstybių tikslai turėtų atspindėti šias nuostatas. Galbūt E, tai yra 26 valstybių tikslas, bet 27 valstybės dar tikrai ne. Ir aš manau, kad tai tebelieka neoficiali ES sutartis, o neoficialus susitarimas. Ponas Kameronas, manyčiau, pasielgė pragmatiškai. Jis stengiasi apsaugoti sitį savo bičiulių interesus ir atitinkamai elgėsi. Kai dėl biudžeto susitarimo, jeigu pažvelgtume 121, 25, 26 starties straipsnius, pamatytume, kad Europos komisijai tenka galius kontroliuoti sutarties nuostatas. Tačiau tai juk nėra sutartis, tai yra susitarimas tarp 17, na gal 23 valstybių. Tad Jeigu šis straipsnis 126 būtų taikomas visoms valstybėms narėms, tai 136 būtų taikomas tik eurozonos valstybėms. 11 dalyje yra pasakyta, jog sutartis atitinka sutarties ketvirtos skirsnio pirm, viena iš pirmų nuostatų. Taigi, kai kurios valstybės narės siekia susitarti, tačiau tai nėra sutartis, kurį liestų visas valstybės, galiausiai 24 dalis. Ten galima perskaityti, kad susitarančių šalis, kurios mano, kad kai kuri, kai viena ar kita šalis nesilaiko sutarčių nuostatų, gali kreiptis į teisingumo teismą. Na, galėtume kelt klausimą, ar šis teismas yra kompetentingas priimti e, nutarimą prieš kai kurias valstybės narės. E, ir prieš, valstybės, ir prieš kai kurias iš valstybių narių, o ne visas iš jų. Na, manyčiau, kad šis e, tekstas skamba kaip e, įstatymas, kuris turėtų, bai, e, turėtų gal, galimybė būti taikomas tik tada, jeigu prasikaltučiai sutinka, kad jiems tas įstatymas būtų pritaikytas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Lemasur, aš kalbėsiu savo paties vardu. Aš, kaip ir kolegos, esu šiek tiek sutrikęs pranešėjo, nėra mūsų posėdėje gaila dėl to. Aš asmeniškai džiaugiuosi tuo svarbiu politiniu sutarimu, kuris buvo rastas gruodžio 9 dieną tarybos posėdėje. Mane labai stebina tai, kokia juridinė viso to interpretacija yra siūloma kol kas. Pagal kinų filosofiją tai galėtume pavadinti taoizmu. Ir pagal taoizmą mes čia turime, na, ne, ne duplimatinę sutartį, bet susitarimą filosofinę prasme kuri vadinasi e, tobulos tuštumos susitarimas. Ir štai, na, taip ir yra, dabar kažką panašaus ir turim. Nematau nieko juridinio šitam tekste, nieko teisinio. Susitarančio šalis skelbia pažadus, įsipareigoja veikti. Neveikia, bet įsi, ir prisima įsipareigojimus veikti arba remiantis, arba remiantis Lisabonos sutartimi, arba remiantis sustiprintojų bendradarbiavimu. Bet e, ar mums reikalinga nauja sutartis, kad pasakytume, kad remsimės jau egzistuojančios sutarties nuostatomis? Arba, ir čia yra svarbiausias dalykas, šalis įsipareigoja veikti, kad įvestų naujas kažkokias disciplinas į savo nacionalinės konstitucijas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tikrasis sprendimas nėra priimtas sutartimi. Kitaip tariant, jis įsigalios tada, kai nacionalinės konstitucijos bus pakeistos. Tai vėlgi, kalbame apie pažadus. Pažadus, kurių nevykdymas nepasibaigia ne, ne jokiamis sankcijomis. Jeigu kokia nors, jeigu kokia nors šalis ratifikuos sutartį ir nepakeis savo konstitucijos, tai sankcijų jokių ta, tokiu atveju nėra numatyta. Bet juk irgi, kur čia teisė, kur čia juridinės nuostatos m, mm, yra surašytas tekstas, kurį bandoma pateikti kaip sutartį, bet juk visa tai yra tik pažadai be jokių pasiekmių. Nėra numatyta jokių sankcijų. Pasirašyčiams valstybėms yra numatyta duoti tokią galimybę kreiptis ginčių atvejais į Teisingumo teismą. 273 trečiajame sutarties straipsnė tai yra numatyta. Tai jau yra įmanoma ir taip tai jau čia irgi, tačiau čia irgi sankcijų jokių nėra numatyta. Jeigu kokia nors valstybė narė, pavyzdžiui, paimkime Vokietijos pavyzdį, nusprendžia apskūsti teismui kokią nors kitą valstybę narę dėl to, kad ta valstybė nesilaiko savo prisimtų įsipareigojimų. Ir nenumatė to savo nacionalinėje konstitucijoje, tai ką tuomet galėtų daryti teismas? Ar teismas turėtų reikiamus įgaliojimus, pažiūrėjau, anuliuoti nacionalinį biudžetą? Sunkus variantas, keistas bent jau. Ir čia man irgi susidaro įspūdis, kad tai yra vėlgi sutartie numatyta galimybė, bet jie nepasinaudojus arba ta nuostata, tos nuostatos nepritaikius ir ne, neįmanomos jokios sankcijos. Vėlgi, parlamento komitetų nuostata Ar sutartie turima pasakyti, kad vienas ar kitas komitetas yra kompetitikas vienu ar kitu klausimu? Ne, juk sutartie pasakoma, ar valstybė, ar parlamentas, ar komisija, kas yra kompetitinga vienu ar kitu klausimu. Bet iki komitetų lygių paprastai nenueinama. Čia minima, minimi parlamento komitetai, kurie raginami dirbti kartu. Bet juk tai nėra tarptautinės sutarties tekstas. Jeigu komisija pasakys, kad nenoriu aš dirbti kartu su parlamento komitetais, tai kas tada vėlgi sankcijų nenumatyta. Tai yra visa teksto dalis, kur kalbama apie e, valstybių ir vyriausybių vadovų sutikimą euro klausimų, bet juk tai jau egzistuoja, tam nėra būtina pasirašyti dar vieną sutartį. Na, o įdomiausia ir novatoriškiausia tame tekste, kaip minėjo vienas iš kolegų, yra štai kas, o būtent galimybė šiam tekstui įsigalioti, kai jį ratifikuos, daugiau negu šiek, negu, šiek tiek daugiau negu pusė euro valstybių narių. Tai labai įdomus žingsnis ES kūrime. Tai gali sukelti tokių minčių, kad netrukus bus galima pasitelkti ir bendrijos sutartis, tas grinasis bendrijos sutartis, kodėl ne? ES sutartis, paskutinė sutartis gali būti Lisabono sutartis, kur kalbama apie vienybę. O paskui, kai būsime 27 ar 28 nariai, ko gero nebebus priimama vieningų sprendimų dėl sutarčių e, sudarimo. Tai yra labai jau novatoriškas žingsnis, tačiau kol kas dar jis netaikomas. Na, o kasgi atsitiktų, jeigu, pavyzdžiui, devynios eurozonos valstybės ratifikavusios sutartį. Pamatytų, kad iš jų dvi, trys, kai kurios galbūt iš didesnių, nepakeitė savo konstitucijoms, nepavyko tai padaryti. Taigi sutartį ratifikavo, bet galimybių jos taikyti neturi. Ką tai reikštų? Taigi šis tekstas mane ypatingai nustebino. Niekaip nesuprantu, ką naujo jisai gali duoti ir ką gero gali duoti. Devinių susitarimui ir jo juridiniam perkelimui, sakyčiau, nėra pernelyg daug vietos į praktiką. Visi šie klausimai be abejo turėtų būti viešai diskutuojami parlamente. Na, net jeigu tai yra tarptautinis sustarimas, tarp vyriausybinis sustarimas, Europos parlamentas neratifikuos to teisės akto, net jeigu kai kurie iš kolegų yra kviečiami dalyvauti vienose ar kitose struktūrose, kurios rengia šią sutartį. Tačiau manyčiau, kad kaip ten bebūtų, dėl to reikėtų diskutuoti plenarinėme posėdėje. Galbūt reikėtų šį klausimą iškelti ir nacionaliniuose parlamentuose, arba galbūt surenkti tarp parlamentinės diskusijas, tarp nacionalinių parlamentų delegacijų ir Europos parlamento kompetentingos delegacijos. Tačiau manau, kad negalima tiesiog e, leisti jo tokio dokumento projektų renkti darbo grupiai visiems aplinkui tylint. Na ir paskutinė pastaba, ar greičiau klausimas, nes tas, tas tekstas man iškėlė daugybę klausimų. Turėsime išsiaiškinti, kokį santykį mes matome tarp politinių iniciatyvų. Europos parlamento pirmininkų sueiga praėjusią savaitę nusprendė e, imtis vienu ir kitų žingsnių. Pirmininkų sueigai buvo nuspręsta, kad Europos parlamentas vasario mėnesį pats imsis iniciatyvos pagal Lisabono sutartį imtis renkti naują ES sutartį. Ar tai bus tas pats dokumentas, o galbūt Europos parlamentas ketina papildyti šią sutartį, šios sutarties projektą, ar kalbam apie dar kažkokią kitą iniciatyvą. Manau, kad reikėtų visą tai išsiaiškinti. Tačiau šiaip ar taip Europos parlamentas šią temą savo nuomonę turėtų paskelbti kad būtų galima išvengti visokių vienas kitam prieštaraujančių žingsnių. Ačiū. Dėkuoju. Kolega Lemasur, jūsų e, komentarai, kaip visuomet, būna labai gerai apgalvoti ir argumentuoti ir aiškus. Andrew. Thank you, thank, thank you very much. Ačiū. Manau, turėtume nepamiršti, kad uh, <clears throat> nebuvo patvirtintas sutarties pakeitimas, nes nebuvo tam vienbalsiai pritarta prieš dešimt dienų ir ES turėtų gerti šį principą ir nebandyti jo apeiti. Taigi dabar vyksta vyriausybinė diskusija ir valstybės narės turės svarstyti savo valiutos ateitį, tai yra jų valiuta, o ne mūsų. Ir galbūt atsiras, susiformuos blokas šalių, kurios balsuos vienodai, nes e, vienintelė Europos ateitis tapti vieną valstybę ir aš kitokios e, galimybės nematau. Taigi, e, atitinkami sprendimai, e, tačiau e, šią kryptimį einantis e, netitinka šalių vyriausybių pozicijos, o ne mes primsime sprendimus, o valstybių narių vyriausybių narėjo. Mes netgi neturėtume tų sprendimų bandyti priimti. Europos teisingumo teismas, kuris turi sergėti ES sutartis, čia neturėtų būti įmamas įkaitų šiame procese. Kyla daug klausimų, pavyzdžiui, pagal kokias sutarties nuostatas ES institucijos, ypač Teisingumo teismas, e, e, gali bandyti priimti sprendimus, kurie nepriklauso jų kompetencijai, ar komiteto nariams bus suteikiami atitinkami įgaliojimai dalyvauti vykstančiuose e, procesuose arba atmesti atitinkamus sprendimus, jeigu galiojami bus nesuteikiami, tai kodėl, kaip 27 valstybės narės bus e, klausiamos, e, kaip jų nuomonės bus atsiklausiama dėl dalyvavimo naujoje sąjungoje. Kokiu papildomu mokesčių mokėtojų lėšų pareikalaus tas dalyvavimas naujoje sąjungoje. Ir jeigu nepa, nepareikalaus, tai kodėl nepareikalaus, tai aš manau, kad e, šis komitetas turėtų atitinkamai dėl to apsispręsti. Dėkuoju kolega Janiju, pas Randželį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, pateiksiu savo nuomonę, todėl kad e, dalyvavau bendrajame e, posėdėje, nes e, partijos e, susirinkime savo dalyvau, kur turėjau Europos padėtį pristatyti ir taip pat mes diskutavom apie partijos pirmininko rinkimus, todėl negalėjau dalyvauti čia po penktos ar valandos ar pusės šešių bet kadangi aš negaliu ekon posėdėje dalyvauti, negalėjau dalyvauti posėdėje, tai turiu pasakyti, jog aš nesuprantu, kodėl parlamento tarnybos ekon komiteto Ekon komiteto narius traktuoja kitaip negu AFKO narius. Galbūt tai ir nėra labai svarbus aspektas, bet vis dėlto būtų iš tikrųjų teisinga 50-50 palygiai paskirstyti tas e, vietas, nes aš nežinau, kodėl konstituciniu ar politiniu požiūriu buvo padaryta taip. Ir kodėl konstitucinių e, reikalų komitetas neturi tokios pat nėra tokioje pat padėtyje kaip ekon komitetas. Kuomet ekonomistai sudarinėja sutartis, tai tuomet mes nenagrinėjam teisinių teisės aktų, o ekonominės aktus nagrinėjam. Aš manau, kad e, iš principo čia kalba sukasi apie AFKO ir EKON um, e, orumą ir mes turime būti traktuojami vienodai. Ir e, neturi būti čia tokios neligybės, kuomet pirmenybė ekon nariams suteikiama, o mūsų komiteto nariams ne. Na, po šių simbolinių remarkų norėčiau pasakyti, kad mums tai tikrai šis susirimas kelia susirūpinimą. Nenorėtume, kad tai būtų kažkoks e, leng, lengvas teisinis turimas. E, tai tiksliau jisai turėtų būti, nes būtų sunku kitaip numatyti, kaip įgyvendinti tas taisyklės, kurios numatytos e, projekte. Tai visų labai yra siūlymai, tai dar yra projektas tik tai. Čia kalbama lyg apie kokią komercinę teisę, kur susitarima tarp atskirų akcininkų. Tai yra formalus susitarimas tarp interesų turėtojų, tarp akcininkų, kai siekiama sustarti dėl įtakos valdant komercinę įmonę ar korporaciją. Tai yra kažkas tokio, kas e, nėra teisiškai saistančio ar nešališko. Čia aš taip matau šitą situaciją. Aš taip vertinu šį projektą. Tačiau aš manau, kad po šiandienos išsiaiškinimų galbūt mūsų kolegos geriau supras, koks yra ketinimas priimti tokį dokumentą ar jį siūlyti. Ir tuomet galbūt bus mūsų geresnė padėtis e, komentuojant ar, ar, ar siūlant e, kokius nors šį dokumentą pagerinančius pakeitimus. Aš manau, kad svarbus yra keletas dalykų. Pirmiausia, reikia išsiaiškinti, kokios turėtų būti sankcijos ir kiek toli jos turėtų siekti. Apie sankcijas mes girdėjom nemažai, mėnesius buvo kalbama apie tai, tačiau perskaitę šį projektą mes nekaip negalim suprasti, kokios tikslios sankcijos už kokius tikslius pažeidimus yra numatytos. Nes kalbant apie normalią procedūrą, teisinę procedūrą, reikėtų pasakyti, kad nieko naujo čia nėra. Bet turėtų būti pasakyta, kas yra numatyta sutarties nesilaikymo atveju. Ar senos kažkokios numatytos sankcijos taikomos, ar bus numatytos naujos. Ir net jeigu Sutikčiau su tuo, kad sutarti, susitarti gali paž 17 euro valstybių, eurozonos valstybių narių dėl kažko ar dar kažką, tebelieka vis tiek labai daug kas neaišku. Nes mes kalbėjom apie tai, kad susitarimas ar naujas sutartis yra vienintelė galimybė žengti pirmin. Tačiau kol kas nematau, kaip tą daryti. Buvo teikiami siūlymai prieš keletą mėnesių ir buvo kai, kuriam, kai kurių šalių atstovams uždrausta balsuoti, buvo siūloma uždrausti balsuoti atstovams tų valstybių, kurios yra pažeidusios sutarimo vienas ar kitas nuostatas. Reikėtų laikytis teisinio požiūrio. Net federalinėse valstybėse tai faktiškai nenutinka. Man tos visos nuostatus kelia susirūpinimą. Net jeigu kai kas teiktų, kad tos sankcijos yra numatytos ir tai dar tebe liktų visokių klaustukų. Na ir, sakyčiau, susirūpinama kelia ir dar šis veitas. Negaliu pritarti kai kurių euroskeptiškai nus, nusiteikusių kolegų nuomoniai, kai kurie iš jų jau kalbėjo. tarp vyriausybinės konferencijos. E, e, Europos teisingumo teismo tiksliau nuostata kelia šiek tiek susirūpinimą, nes neaiškus, koks bus vaidmuo. Tai jisai taptų savotišku federaliniu aukščiausiųjų teismu. Jis turėtų veikti aktyviau pagal tą nuotytą projektą, gauti daugiau užduočių ir įgaliojimų. Tačiau yra du dalykai, kurie mano supratimu būtų labai pavojingi. Vienas būtų toks. Europos teisingumo teismas turi užtikrinti sutarčių laikymasi, pagarbą joms. Ir pradėdamas kištis tuos smulkius reikalus, prarastų šis teismas savo moralinį autoritetą. Ir galiausiai man neramu štai dėl ko. bandoma pakeisti politinės galės ir, te, ir te, politinė gale kartais gali nutikti taip, kad įgaus galę teisinės valdžios atžvilgių. Teismas neturėtų kištis į politinius reikalus. Ir čia norėčiau pasakyti, kad nesu tikras, kaip bus, nes skaitydami šitą tekstą mes dėl nieko negalime būti tikri. Ir čia, kaip jau sakiau, nesu tikras, ar nėra bandoma imtis kažkokios politinės intervencijos į konstitucinio, leisiu savo tai pasakyti, teismo darbą. Nes būtent tokį vaidmenį tektų atlikti Europos teisingumo teismui. Tiek pastabų norėjau čia pasakyti. Jų yra dvi. Pirmiausia, pobūdis ir e, sankcijų klasifikavimas. Antra, Europos teisingumo teismo vaidmuo turėtų likti e, toks, kad tai liktų ir toliau politiškai neutrali institucija, kuri užtikrintų sutarčių laikymasi. Ačiū. Dėkuoju, ponas Danžė, ir paskui dar yra kolega Efner. Kolegin. Hefner, ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Turiu pripažinti, kad džiaugiausi apskritai vadovų tarybos kažkokiu pasiektų rezultatu. Nebuvau dėl to tikras, palankiai vertinu valstybė narių pareikštą pasirengimą ateityje daugiau prisidėti prie stabilumo užtikrinimo. Tačiau kartu vertinu šį rezultatą kaip visišką katastrofą ES, nes vadovų tarybos nariai bando atsisakyti bendrijos metodo ir sužlugdyti visą Europos Sąjungoje susprogdinti iš vidaus. Mes turėsime stengtis šį darinį išlaikyti ir toliau tvariu, demokratiniu. Svarstydami tą šalutinį sutartį, apie kurią dabar kalbama arba išorinę sutartį. Neskaitant kilo daugiau klausimų, negalima sulaukti atsakymų, jau tų klausimų išgirdome labai daug iš kolegų, nenoriu jų kartoti. Noriu kelis svarbiausius paminėti. Man svarbiausius vienas iš jų yra santykis su galiojančiais teisės aktais, nes galima kalbėti apie lygiai grečiai veikiančias teisės normas ir kėl klausimas tuomet, e, kokiamis reikia vadovautis, jeigu būtų galima pačiam pasirinkti, tai žinočiau, ką galėčiau pasirinkti arba ką norėčiau pasirinkti, tačiau sutartis tuomet e, būtų nieko verta. Bandoma sudaryti įspūdį, kad galiojančios ES sutartis dėl ES veikimo yra viršesnė E, tačiau tokio įspūdžio mes turėtume vengti, nes e, mums susidaro iš tiesų įspūdis, kad e, čia vadovaujamasi visiškai kitomis nuostatomis. Kitas klausimas, kuris man kyla susijęs su tuo, ką reikėtų daryti su naujai kurtomis steigiamomis institucijomis, pavyzdžiui, Europos viršūnių sustikimo institucija, jeigu tik tai dalis valstybių narių pasirašytų e, šį naują susitarimą, nes pagal siūlymą pakaktų devynioms ratifikuoti ir susitarimas įsigaliotų. Taigi kaip turėtume vertinti tokią naują instituciją, kai e, susitarimo e, projekte įrašyta, kad visi, kurie pažadėjo ratifikuoti šį susitarimą, jau gali dalyvauti šios institucijos posėdžiuose. Manau, kad e, e, tokia šalutinė sutartimi grindžiamas ES e, institucijų veikimas yra labai abejotinas, nes kyla daug klausimų dėl teisinio pagrindo. Taip pat kyla klausimas dėl nacionalinėse valstybėse taikomų e, sutarties nuostatų įgyvendinimo kontrolės ir ar iš tikrųjų dabar viena šalis turėtų kontroliuoti kitą ir e, po to e, nustačius tam tikrus pažeidimus būtų galima apskūsti kaiminės šalis teisingumo teismui, ar neturėtų šio klausimo, šių klausimų spręsti kažkokia tai bendra kontrolės institucija. Taigi tai yra tik tai keli klausimai, kurie kyla, jų yra ir daugiau. Todėl aš pritariu daugelio kolegų išsakytoms kritinėms pastaboms. Mes esame Europos parlamento konstitucinių reikalų komitetas. Mes buvome išrinkti savo piliečių, kad atitinkamus klausimus svarstytume, mes jiems atstovaujame, tačiau turime pripažinti savo, kad patys svarbiausi konstituciniai klausimai yra sprendžiami be mūsų, mums nedalyvaujat. Ir e, tai netitinka nei Lisabono sutarties dvasios, nei turinio, nei e, jos nuostatų susijusių su Europos teisės tolesnė plėtra ir vystimusi, kalbant apie santyki e, su e, galiojančiais e, teisės aktais, sutarčių nuostatomis ir veikiančiomis institucijomis. Tai labai svarbu tą santykių išsiaiškinti, mano nuomonė, bus labai svarbu visus klausimus išspręsti pirminės teisės kontekste, pažiūrėti, ką galima išspręsti pasitelkus sustiprintą bendradarbiavimą pagal bendrijos teisę ir uh, nepasitelkiantų šalutinių išorinių sutarčių. Taip pat manau, kad e, tas gaivalas, kuris gali ilgainiui susprogdinti Europą iš vidaus, reikia jį nuleisti ant žemės, nuleisti jam garą, toliau kurti bendrą ES architektūrą, kuriai šiuo metu grėsia pavojus dėl įvairių papildomų išorinių planų. Mes turime siekti, kad Europa ilgainiui ir vėl taptų teisinė, teisės principų paremtais vienais namais, vienu projektu ir turime siekti ten, kur uh, sveika politinė nuovoka mums liepia tą daryti, kurti bendras teisės normas, o ne bandyti pavieniui ir išsibaršius kažką kurti, nes tai tikrai e, nebūtų naudinga bendrai Europai. Taigi, manau, kad tie parlamento nariai, kurie bent iš dalies dalyvaus vykstančiose diskusijose, turėtų taip įsivaizduoti e, juose savo vaidmenį po to turėtume apsispręsti, ką daryti toliau ir e, kaip parlamentas galėtų daryti įtaką vykstantiems procesams. Dėkoju. Ir paskutinis kalbėtojas, kolega Sayer. Ačiū, pana pirmininkė, už galimybę kalbėti kaip kiti kolegos, noriu pareikšti susirūpinimą dėl to, kad e, turėjome labai nedaug laiko susipažinti su dokumento projektu. Tai reiškia, kad e, negalime daryti toli siekiančių išvadų būtent dėl minėtos priežasties. Norėčiau pradėti nuo minties, kad turbūt dauguma e, esančių šioje salėje pritarė siekiu išgelbėti Europą nuo krizės, rasti būdų ir priemonių pagal ES galiojančias e, starčių nuostatas išgelbėti eurą ir siekiant užtikrinti, kad būtų įveikta krizė ir Europa veiktų tinkamai. Todėl turime padidinti ES institucijų pajėgumus ir pačios ES pajėgumus tam, kad gyvenytume šį tikslą. Vis dėlto pirmiausia noriu paminėti, kad e, pritarint, e, pritardamas daugelį kitų kolegų jau reikia paminėti, kad e, šiuo metu turime daug priemonių, kuriomis turėtume pasinaudoti šiame procese. Mūsų parlamentas diskutuojant dėl vadinamo six-pack šešių priemonių rinkinio. Jame galime rasti labai daug svarbių priemonių, kaip praktiškai spręsti šios klausimus. Ir pasiūlymai keisti sutartį, manau, nėra labai smarkiai susijęs su siekiu išgelbėti, išsaugoti ES, išgelbėti Europą. Tačiau e, vis dėlto mūsų premjerai ir prezidentai pasirinko kitokią e, poziciją labai abejotina <clears throat> poziciją jie pasirinko, dėl kurios kyla tik tai dar daugiau problemų. Lieka labai daug neatsakytų klausimų, bent jau šiame etape, pirmiausiai dėl šios sutarties formos. Džiaugiuosi, kad ta forma buvo rasta, nors e, aš ir nesu ją patenkintas bent jau reikia pradėti nuo to, kad bendrasios ES institucijos <clears throat> e, yra nustumiamas į šalį ir e, ypač mums Europos parlamentui dėl to kyla didelis susirūpinimas, nes pagal pasirinktą sutarties formą šios institucijos yra paliekamos nuo šalyje ir e, nežinome, kaip toli žengdami šiuo keliu nueisime nes e, e, e, jeigu vadovausimės šiuo precedentu, tai ilgainiui reikš visišką ES sunaikinimą arba žlugimą. Jeigu e, paanalizuotumėte šio tarpiršybinio susitarimo turinį, tai kai kurios ES valstybės narės E, praranda žymiai didesnį savo e, suverenumo dalį nei e, Tai yra numatyta pirminėje sutartyje, kadangi pirminėje sutartyje yra atsižvelgiama apie konstitucinės teisinės tradicijas atskirose valstybėse narėse, nes daugumoje jų galioja ypatingos procedūros susijusios su sutarties pakeitimu. Pavyzdžiui, Airijoje reikia renkti referendumą. Taigi čia šiek tiek savanaudiškai pasakysiu, kad e, šiame parlamente buvo prieš kelius mėnesius kritikuojama Vengrijos konstitucija, kurios e, rengimas užtruko tik devynis mėnesius, tuo tarpu šiuo susitarimu bandoma apriboti kai kurių valstybių narių suverenumą ir ketinama tą padaryti tik per 3 ar 4 mėnesius be jokių rimtų diskusijų. Manau, kad parlamentas bent jau šį klausimą turėtų iškelti tam, kad nepatektų į e, paspestus dvigubus standartus pastus. Noriu paminėti, kad ši konstitucija Vengrijos buvo tiek daug kritikuojama šiame parlamente, tačiau e, e, pirmą kartą yra. E, e, šitą konstituciją nustatomas e, skolų stabdis, e, tai yra e, siekiant užtikrinti skolimo lubas ir Europos parlament, parlamente buvo ši nuostata kritikuojama. <clears throat> O tuo tarpu nustatant atitinkamą viršutinę skolinimuose ribą, E, naujoje ES sutartyje e, bandoma e, taikyti sankcijas, tačiau klausimas kyla, kaip tas sankcijas viena valstybė narė kitai galėtų taikyti. Ir yra atitinkamas įvertinimas ir tų pasiūlymų, jeigu kolegos norėtų, galėčiau daugiau informacijos suteikti, tačiau grįžkime prie reikalo esmės. Šiuo atveju pasirinktas netinkamas būdas e, priimti sprendimus, e, pažiūrėjau, nacionaliniuose parlamentuose e, numatomas pakankamai trumpas laikotarpis ir kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, mano vyriausybės vadovas norėjo pasikonsultuoti su, su nacionaliniu parlamentu ir buvo dėl to smarkiai e, sukritikuotas. Aš manau, kad galbūt referendumų nereiktų renkti, tačiau bent jau su nacionaliniais parlamentais tikrai reikėtų pasikonsultuoti, o ne e, priimti atitinkamus e, sprendimus per kokius nors naktinius balsavimus. Prieš tai <clears throat> E, praėjus tik kelių savaičių parengiamam laikotarpiu. E, baigdamas noriu pasakyti, kad mes tikrai galime, remdamiesi konstitucinės teisės nuostatomis, rasti išeitį iš šios padėties ir čia mūsų komitetas gali vaidinti svarbu vaidmenį. Mes turėtume glaudžiai bendradarbiauti su ekonomikos komitetu. Pritariu kolegoms, kad e, mes turėtume pasirinkti formą, o ekonomikos reikalų komitetas turėtų užpildyti ją turiniu ir mes turime e, užtikrinti, kad šie procesai neišlystų iš ES institucijų rankų ir kontrolės. Taigi linkiu e, kolegom šiame darbe visokiojopos sėkmės ir mes turėtume vadovautis e, blaivių sveikų protų šiuose vykstančiuose diskusijose. Ačiū. Bene, abbiamo disku... Kągi, daugiau negu valandą diskutavome, maždaug valandą 20 minučių. Tokia tema, kurią turėsime dar diskutuoti daug valandų. E, kai kurie iš mūsų pateikė savo nuomonę, kai kas kritinių pastabų, kai kas teigiamų pastabų. Na, turime toliau galvoti ir e, šiuo kalėdų laikotarpiu ir šiandien taip pat vakare ir e, turime gilinti tos apmąstymus diskusija šito klausimu galės toliau vykti bendrame posėdėje su Ekon. Na, o dabar periname prie kito darbo tvarkės e, punkto. Tai yra 87 ir 88 darbo tvarkos taisyklių straipsnė. Aš esu pats pranešėjęs šito klausimu. Kaip jūs žinote, Lisabonos sutartis naujino komitologijos e, mechanizmą ir dabar Lisabonos 290-291 e, straipsniai numato pirminės e, teisės nuostatų taikymą deleguotiems e, aktams. Italijoje taip pat yra deleguoti aktai nacionalinių lygmenių, tačiau Lisabonos sutartyje nekalbama apie įstatymus kaip o tokius, o kalbama apie kitus teisės aktus, tai yra apie deleguotus komisijai e, tokius būtent teisės aktus, kurie vadinami deleguotais e, teisės aktais, bendro pobūdžio aktais ir pagal 290 Lisabono sutarties e, straipsnį tokie aktai turi būti nagrinėjami parlamento, o parlamentas turi teisę keisti tuos e, aktus ir parlamentas turi teisę reikalauti komisijos leisti naują tokį aktą. Mes e, bandėme pamastyti apie darbo tvarkos taisyklių pakeitimą ir 291 Lisabonos sutarties straipsnis šiame e, kontekste numato komisijai galimybę įgyvendinimo aktų srityje komisija gali taip pat e, leisti tokio, tokio pobūdžio, bendro pobūdžio aktus. E, kurie yra įgyvendinamojo pobūdžio ir kuriais įgyvendinami, įgyvendinami, įgyvendinamas tam tikros Europos teisėkuros nuostatos. Mes mm, manome, kad e, parlamentas turi teisę pasakyti savo nuomonę dėl šitų aktų teisėtumo ir tinkamumo ir siekiant užtikrinti greitą tvarką šių aktų, e, šių teisėkuros aktų rengimą. Buvo pasiūlyta pakankamai paprasta sistema. Tai yra, čia yra pasiūlyta, pasiūlyta nauji straipsniai 87a ir 88 straipsnis, 87a atnaujintas straipsnis dėl deleguotų aktų tikrinimo, o 88 e, straipsnis yra susijęs su e, įgyvendinimo aktų kontrolė iš parlamento pusės. 87a yra susijęs su tvarka, taikoma tais atvejais, kuomet kuomet yra pagrindinis teisės aktas, remiantis mūsų darbo tvarkos 50 ar 51 straipsnių, yra e, priimamas. Ir deleguotų teisės aktų srityje toks pasiūlymas yra pateikiamas atsakingam už pagrindinį teisės aktą komitetui. Tas komitetas turi teisę paskirti pranešėją E, kuris parengė pranešimą. Pranešime gali būti pateikti tam tikri pakeitimai e, tam deleguotam e, aktui. Tačiau gali atsitikti taip, kad komitetas, sakykime, nuspręs, kad tas pasiūlytas aktas yra tinkamas. Ir tuomet yra dvi galimybės. Nes e, pateikus e, parlamentui tą deleguotą aktą, prasideda tam tikras laikotarpis, per kurį parlamentas turi pareikšti pasipriešinimą, prieštaravimą. Ir jeigu parlamentas to nepadaro, tai yra vienaip, ir jeigu parlamentas pateikia prieštaravimą, būna kitaip. Parlamentas gali pareikšti jau iš anksto, kad jisai neketina reikšti prieštaravimo problema čia iškyla tokia, kaip užtikrinti, kad parlamentas turėtų galimybę pateikti savo situacijos vertinimą šituo požiūriu. Komitetas paskiria kalbėtoją ir kalbėtojas parengė pranešimą ir sakykime, kad viskas vyksta be, be prieštaravimo, tai, tai viskas gerai, tačiau jeigu komitetas per numatytą laiką nesureaguoja, yra numatyta, kad arba e, parlamento pirmininkas arba 40 parlamento narių, 40 parlamento narių pareikalavus, tas klausimas gali būti traukiamas į plenario posėdžių darbo atvarkę. Jeigu paskui yra patvirtinamas tas deleguotas teisės aktas, vis dėlto yra įmanoma, kad parlamento pirmininkas, jeigu to paprašo tam tikras skaičius parlamentarų, vis dėlto gali įtraukti tą e, klausimą į darbo tvarkę. Tačiau terminas čia yra numatytas gana trumpas. Toliau įgyvendinimo aktams taip pat yra numatyta tam tikra tvarka. Čia yra numatytas pereinamasis, pereinamoji tvarka, todėl kad e, komisija <clears throat> prisigaliojant Lisabono sutarčiai komisijos įgyvendinimo įgaliojimų vykdymą reglamentavo 99 birželio 28 tarybos sprendimas 468. E, Ir e, jei naujos nuostatos tiesiogiai bus taikomos teisės aktams, primties po naujo reglamento įsigaliojimo, tai e, tas e, laikinasis laikinoji tvarka nu, numato, kad bus taikomos e, iki šiol galiojusios 13 e, straipsnio reinamosios nuostatos, kuriamis siekiama patvirtinti taikomus pagrindinius teisės aktus, kai yra susijęs su reglamentu 99 metų 468 kalbant apie tuos atvejus, kuomet 50 ar 51 straipsnio numatyta tvarka yra taikoma, mūsų darbo tvarkos taisyklių straipsniai. Tai, tai tais atvejais, kuomet e, dokumentą nagrinėja asocijuoti komitetai pagal 51 straipsnio nuostatas, kuomet vyksta e, bendro, bendri posėdžiai Ir e, jeigu tais atvejais e, nesutarima dėl to, kas, e, kokios turi būti taikomos taisyklės, Europos parlamento pirmininkas gali priimti dėl to sprendimą. Ir parlamento pirmininkas taip pat gali nuspręsti ar pagal 51 straipsnį tolesnė tvarka kontroliuojant tą e, pasiūlymą projektą turi būti patikėta tam ar, ar kitam e, komitetui. Aišku, atsižvelgiant į turinį to akto. Ir tuo būdu yra numatyta, kad e, abu komiteto pirmininkai turi sustarti dėl, dėl bendro e, posėdžio. Tas pats e, klausimas kyla dėl 50 straipsnio nuostatų, tačiau čia yra numatyta, kad deleguotas aktas arba įgyvendinimo aktas tais atvejais, kuomet jis yra pateiktams keliams komitetams, tai tie komitetai turi atskirai atlikti tą nagrinėjimą ir taikoma e, tokia būtent atskira tvarka tiems e, komitetams. Tai to, toks yra turinys tuo naujų tų, tų, tų pakeitimų ir naujų straipsnių. Čia yra pakankamai sudėtingi dalykai, keičiantis komitologijos procesą. Tačiau čia yra siekiama padaryti kaip galima optimalesnę parlamento kontrolę ir užtikrinti greitesnę tvarką ir tai daryti arba per atsakingą žmoginį teisės aktą komitetą, arba kitais atvejais per e, sprendimus per plenarinį posėdį. Ar kolegos norėtų pasisakyti? Yes, uh, President, um, you're quite correct that the, the yes. problem of uh, Jūs esate teisus dėl deleguotų ir gyvendinamųjų aktų. Ir parlamento požiūrio į juos, kadangi mums šie aktai kelia problemų. Manau, kad jūsų pasiūlymai naudingi tiek siekiant išsiaiškinti, tiek supaprastinti procedūras. Tačiau su savo frakcijos koordinatoriais turėsiu apsvarstyti jūsų pasiūlymą ir tam, kad galėčiau gauti jų visapusišką įvertinimą ir reakciją, nes ypatingai teisėkuros e, komitetų koordinatoriai e, šioje srityje yra su problematika geriau susipažinę už mane. E. Dėkuoju. Aš apibendrinau šitos dalykus dabar kalbėdamas, tačiau yra e, rašytinis dokumentas, kur, kur viskas išdėstyta išsamiau, kolega Guerriero. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jūsų paskutinė pasakymo dalis mane šiek tiek suneramino, nes jūs pateikėte paaiškinimą labai bendrą, jūs bent jau taip sakėte. Tad nežinau, kas bus, kai teks susipažinti su rašytiniu dokumentu, nes jūsų pristatymas man nepasirodė labai apibendrinantis. Teisės srityje Italijos mokykla yra klestinti. Na be abejo, nenoriu kritikuoti stiliaus, tačiau, pavyzdžiui, Ispanijos atveju egzistuoja deleguoti teisės aktai įstatymai deleguoti ir parlamentas vyriausybei leidžia reguliuoti tam tikras sritis ir, sritis ir tie deleguoti įstatymai numato labai konkrečius dalykus. Yra sakoma, kokio pobūdžio yra delegavimas ir kaip bus kontroliuojama, kaip tie aktai buvo įgyvendinti. Parlamentas užtikrina tą kontrolę, siekdamas išsiaiškinti, ar tie įgaliojimai buvo panaudoti taip, kaip buvo norėta. Čia problema, regis, yra šiek tiek kitokia. Kai dėl deleguotojų aktų parlamentas gali išlaikyti tam tikras pozicijas, gali atšaukti delegavimo įgaliojimus. Pagal tai, ką jūs minėjote, ponė Kazinį, norima numatyti tam tikras nuostatas – kurių tikslas būtų užtikrinti, kad atsikaliojimais tinkamai naudojamasi. Kai dėl įgyvendinimo aktų, tai čia Europos parlamento vaidmuo yra daug mažiau aiškus. Sprendimai, kuriuos tektų priimti, būtų silpnesni. Ir galiausiai Viskas priklausytų nuo to, ar Europos komisija sutiktų reaguoti į parlamento pageidavimą e, kontroliuoti tų deleguotųjų aktų ir gyvendinimo aktų tinkamą taikymą ir gyvendinimą. Šiandien štai, pavyzdžiui, yra sakoma, kad kolega Moreira sutinka su jūsų pateiktais siūlymais, ponė Kasinė. Tačiau, kad e, kolega sako, kad jis norėtų daugiau paprastumo, kaip jos procedūros galėtų būti supaprastintos. Ir jis sako, kad teiks pakeitimus siektamas geresnio supaprastinimo. Ačiū. Nu, vedo altri interventi. Nematau, kad dar kas nors e, norėtų pasisakyti. Galiu pats atsakyti, kad e, nagrinėdama šitos dalykus susidūriu su kai kuriais sunkumais, tačiau jie e, atsiranda dėl to, kad Italijos teisės sistemoje terminologija yra kitokia negu čia. Mūsų konstitucijoje yra pasakyta, kad teisėkuros galios tenka parlamentui, tačiau kai kuriais išimtiniais atvejais vykdomosios valdžios struktūros gali tai daryti per deleguotus įstatymus parlamentas nustato, šiais at... apibrėžia ir turinį, ir terminus, arba vyriausybė savo iniciatyva ir atsakomybė, taip pat, esant tam tikrai nepaprastai padėčiai, gali priimti teisės aktus, kurie gali e, virsti įstatymais. Manau, kad tokios panašios sistemos egzistuoja ir kitose valstybėse, o Lisabonos e, sutartyje vartojama terminologija yra kitokia negu nacionalinė terminologija ir deleguotas teisės aktas nėra e, tas pats, kad deleguotas įstatymas ir nebūtinai tai yra uh, teisėkuros aktas pagal 290 straipsnį. Ir ak, neteisėkuros aktas gali būti bendro pobūdžio abstraktus teisės aktas ir e, tai gali būti deleguotas teisės e, aktas. Tačiau čia svarbesnis aspektas, kuris mus labiau domina, nes terminologiniai dalykai yra antriniai. E, Mūsų dominas dalykas yra tas, kad 290 straipsnis aiškiai sako, jog teisėkuros aktai, tie, tai, tais, tai yra tie aktai, kuris remiantis yra deleguojami deleguotieji aktai, turi e, atitikti tam, tam, tam tikras e, sąlygas. Parlamentas ir taryba gali nuspręsti atšaukti tą delegavimą. Ir deleguotas teisės aktas gali vykti tik. Delegavimas gali vykti tik. Deleguotas teisės aktas gali būti priimtas tik tuomet, kai e, parlamentas ir kitos institucijos neprieštarauja. Tai reiškia, kad e, komisija yra suteikiama galimybė parengti e, teisėkuros aktą pagal tam tikrus kriterijus nurodytus, tačiau yra fiksuojamas ir terminas, per kurį parlamentas gali atšaukti tą e, deleguotą teisės aktą arba pakeisti įgaliojimus. Taip pat pateikiant tam tikrus prieštaravimus. Ir aišku, čia labai svarbus e, e, vaidmuo tenka atsakingam už pagrindinį teisės aktą komitetui. E, Aišku, yra visiškai suprantama, jeigu yra, nu, jeigu yra nu, at, pateikiamas e, toks teisės aktas kompetentingam turinio požiūrių komitetui. Ir tame čia gali būti keli variantai, sakykime, e, parlamentas nepatikė prieštaravimo ir tuomet plenarinis posėdis gali dar priimti sprendimą šituo klausimu, tačiau e, terminai čia yra pakankamai trumpi. Ir lygiai tas pats yra pasakytina apie įgyvendinimo aktus. Įgyvendinimo aktai, ar, ar, ar jie yra teisėkuros ar ne, neteisėkuros aktai. Tai yra administraciniai bendro pobūdžio aktai, panašiai kaip ir nereaguoti aktai. Tačiau pastarieji, antrieji vadinasi vis dėlto įgyvendinimo aktai aktais. Ir čiame kontekste iškyla to perinamo laikotarpio nuostatų e, komplikacija. Tačiau e, dabar adaptuojant tą naują tvarką įgyvendimo aktams ir deleguotiems aktams, 50 ir 51 straipsnis jų nuostatos yra taikomas ir apie tai turime galvoti. E, rašytinis tekstas jau yra pateiktas ir pakeitimų terminas yra 26 sausio 12 valanda, o balsuojama bus vasario 28 dieną. Ar pritarėte tam? Ar tinka šitie terminai? Nematau prieštaravimo. Taigi, tuomet taip ir padarysime. Kitas e, punktas darbo tvarkės yra susijęs e, taip pat su mano pranešimu. Tai yra galimas darbo tvarkos nuost, darbos taisyklių nuostatų susijusių parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimais. Mes čia taip pat turime pateikti mūsų nuomonę dėl darbo tvarkos taisyklių pakeitimo. Tais atvejais, kuomet reikia pakeisti kai kuriuos parlamento vicepirmininkus, aš jau pateikiau savo nuomonę. Dėl to atveju, kuomet e, yra vieno vicepirmininko kandidatūra, kad tuo atveju galima e, patvirtinti balsų pritarus tą kandidatūrą. Buvo tiksliau toks klausimas mums pateiktas, ar galima taip daryti. Mes atsakėme, kad taip, galima balsu pritarus e, išrinkti tokį vienintelį kandidatą, vienintelę vietą. Ir tuomet tas išrinktasis naujas vicepirmininkas e, užims anksčiau buvusio toje vietoje vicepirmininko vietą. Mes e, susitarėm praeitie, kad dar giliau išnagrinėsim šitą aspektą ir galite dabar pateikti komentarus arba keisti tai, kas yra numatyta, ypač tuo atveju, kuomet daugiau yra ne vienas e, vicepirmininkas. nes čia kyla pavaduotojų eiliškumo klausimas. Ir kaip turi būti elgiamasi tuo atveju, jeigu kandidatų skaičius yra e, toks, kiek yra vietų. Ar galima tuo atveju balsu pritarus juos išrinkti, darbo tvarkos taisyklės e, sako, kad taip, tačiau kaip yra su eiliškumu tų narių. Ir tas eiliškumas yra patvirtinamas balsavimu, tad hipotezė čia yra tokia, tiksliau, pranešėjas siūlo padaryti taip, kad galima rinkti balsų pritarus, tačiau vis dėlto paskui turi būti balsuojama dėl eiliškumo. Aišku, būtų galima pasipriešinti tam, tačiau kokia būtų prasmė, jeigu išrenkama balsu pritarus ir, ir paskui yra balsuojama. Kadangi yra numatytas pritarimas balsu, ir turint omenyje, kad e, vicepirmininkų skaičius yra tiek toks, kiek yra vietų. Bet yra ir kitas klausimas. Kas atsitinka tuo atveju, kai renkat vicepirmininkus ir balsuojant ar šituo atveju turi būti kažkoks e, minimumas e, fiksuojamas balsų skaičiaus. Ir galbūt čia būtų nebūtina reglamentuoti minimalaus balsų skaičiaus. Toks būtų panašio pasiūlymas. Ponas Vylanas, ačiū pirmininkė už jūsų pristatymą ir parengtą darbo dokumentą. Pirmiausiai noriu pakalbėti apie antrąjį punktą, nes dabartinės darbo tvarkos taisyklės e, e, ir su jie susiję pasiūlymai taip pat susiję su įdomiu klausimu dėl vicepirmininko ir kvestorių rinkimų ir pagal dabartinę tvarką galima mm, nebalsuojant patvirtinti šios postus asmenys, tai yra per reklamaciją. E, ir e, e, paprastai pritarus, tai reiškia, kad pirmininkas turi pasirinkimą pasirinkti arba nepasirinkti tam tikrus asmenis. Ir jeigu tam tikras kvorumas asmenų reikalauja, tuomet balsavimas turi būti rengiamas slaptas. E, e, Ir e, kitas variantas yra iškelti frakcijoms e, papildomą kandidatą. O tame turėtų būti taip pat balsuojama. Pa, jūsų pasiūlymas yra e, žavus tuo, kad jame e, numatomas paprasčiausiai slaptas balsavimas ir e, nereikia jokio kvorumo. E, Ir tuomet e, plenarinio posėdžio dalyviams e, jau tenka visiškai pilna teisė pasinaudoti savo balsavimo teisę dėl antro punkto B dalies. E, reikalas šiek tiek sudėtingesnis, manęs netenkina administracijos pateiktas atsakymas, nes Dubai yra susijęs ne tik su vicepirmininku, vicepirmininkais, bet ir su kvestorių rinkimais kuomet keliama daugiau kandidatų pagal darbo tvarkos taisyklės, e, būtina per pirmąjį rinkimų turą surinkti absoliučią daugumą, e, per antrąjį taip pat ir tik per trečią rinkimų turą būtų galima priimti sprendimą paprastą balsų daugumą. Taip pat renkant parlamento pirmininką iš kelių kandidatų siekiama, kad e, rinkimus laimėjęs asmuo surinktų kuo didesnę daugumą, absoliučią daugumą. Jeigu tai nepavyksta du kartus, tuomet pakanka paprastos daugumos. Tikrovė yra tokia, kad per pirmąją, antrąjį e, balsavimo turą bus renkama iš kelių kandidatų, o <clears throat> per paskutinį turą liks tik du kandidatai ir vėl iš dviejų turėtų būti renkama, e, renkamas tas, kuris sustikrintų uh, absoliučią daugumą. Taigi čia susikerta e, du mūsų darbo tvarkos pasiūlymai ir prieštarauja tam tikrą prasme vienas kitam. Jūsų darbinėme dokumente e, siūloma rinkti iš vieno kandidato, tačiau įprastinė, įprastinis atvejs yra toks, kad pastarai kartą buvo balsuojama e, buvo e, balsuojama e, tikrai mažiau nei 50 procentų. Pastarai kartą buvo taip, kad per pirmą rinkimą buvo trys e, išrinkti į tolesnį turą, o per e, tolesnius rinkimų turus e, paprasčiausiai ne vienas nesurinko reikiamus balsų daugumos didžiausios parlamento frakcijos taiko tokias savo vidaus taisyklės, kad reikalinga pusė balsavusiųjų tam, kad būtum išrinktas pusė balsavusiųjų balsų. <clears throat> Viena ir, e, pavyzdžiui, socialdemokratų frakcijų taikoma airiška sistema, kuomet kiekvienas kandidatas gauna savo numerį ir yra netgi kandidatai reitinguojami tam tikrą prasme. Todėl turėtume kadencijos vidurio peržiūrai, kadangi šis klausimas nėra svarbus, nes jau nesugebėsime nieko pakeisti, tačiau žvelgiant į tolesnę perspektyvą, jeigu turėsime uh, daugiau nei 15 kandidatų arba netgi turėsime 15 kandidatų, kuomet eilės tvarka bus nustatoma slaptų balsavimų, turės būti pasitelkiami tie patys mechanizmai. Taigi galbūt reikėtų grįžti prie frakcijų taikomos tvarkos, kuomet reikia e, sunaudoti tam tikrą, panaudoti tam tikrą balsų skaičių, susirinkti tam tikrą balsų skaičių ir e, E, bent jau pusė turėtų būti pažymėta balsavimo biletenėje tam, kad balsavimo biletenis būtų pripažintas galiojančiu. Būtų įdomu pasikeisti nuomonėmis, kadangi laikas mūsų nespaudžia tam, kad e, dėl e, antro punkto B dalies galėtume bandyti šiek tiek daugiau pažangos pasiekti, o ne vien tik tai priimti tai kai, kaip e, iš viršaus nuleidžiama spaudimą, e, o nesprendimą, o dėl antro punkto A dalies, tai manau, jis šiuo atveju būtų mažiau svarbus. Aš pateikiau darbo dokumentą, tačiau turime prieš tai preliminarų sprendimą priimti. Ar mes manome, ar, ar ne, kad reikia pakeisti darbo tvarkos taisyklės. Jeigu manome, kad reikia, keisti, tai tuomet aš pateiksiu detalų e, pranešimą apie tai, tačiau jeigu manome, kad nereikia keisti tų taisyklių, tai tuomet viskas bus taip, kaip yra dabar iš esmės. E, kolega Vilnder e, kalbėjo ir iš esmės jisai ir klausė, reikia. Iš esmės jisai mano, kad reikia keisti reglamentą. Ar, ar yra kolegų norinčių pasakyti šito klausimu? Matau, kad yra norinčių pasisakyti būtent e, kolega Daf. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pritariu dėl taisyklių pakeitimo iškeltą iniciatyvai. Dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, mes kalbame apie e, pritarimą plojimais kandidatui. Manyčiau, kad šiais laikais tai yra šiek tiek anachronistinė rinkimų forma. Nes, na, normaliai vykstant procedūrai vyktų slaptas balsavimas ir tiek. Visą tai tam, kad visi kolegos galėtų tinkamai pareikšti savo nuomonę. Kad nebūtinai reikėtų tik konformistiškai pritarti plojimais ar nereikšti savo nuomonės. Aš manau, kad susilaikimas balsuojant irgi yra normali balsavimo procedūros dalis. Ir demokratinėje institucijose tai turėtų būti leidžiama praktikuoti. Jeigu pirmininkas manęs, pavyzdžiui, paprašytų plojimais pritarti vieną ar kitai paskėtai kandidatūrai, aš pagal, na, man, man tiesiog būtų nelabai smagu tai balsuoti. Dabar turime galimybę balsuoti naudodamėsi elektroninę balsavimo sistemą. Tad tai nėra jokių problemų surenkti slaptą balsavimą. Reikia susitarti tik dėl rinkimų formos. O kaip tai bus daroma, manyčiau, šitą klausimą turi išspręsti vadovybė. Dėl metodų, dėl sistemos rinkimų. Mm, aš manau, kad galiu teikti, jog frakcijos matmų yra tokia, kad reikia kad reikia atsisakyti balsavimo kumuliavimo. Tai būtų sažiningesnė balsavimo sistema. Man būtų smagu, jeigu galėčiau gauti kalbėjom laiko pasisakyti šiuo klausimu. Ačiū. E Dar noriu pasisakyti kolega Efner. Ačiū už šį pasiūlymą. Dokumento projektą. Pradėsiu nuo pirmojo punkto kuris e, taps svarbus, kai reikės priimti sprendimus dėl kitų punktų, jeigu apsispręsime, kad reikia keisti darbo tvarkos taisyklės. Manau, kad e, kandidatų patvirtinimas e, balsu pritarus turėtų būti neturėtų tapti tradicijai, nes elektroninis balsavimas šiuo metu trunka tikrai nelgiau nei e, kandidatūros patvirtinimas plojimais. Mano nuomonė, tai yra demokratiškesnis procesas. Aš e, buvau taip pat siūlomas į vienas pareigas patvirtinti plojimais, tačiau aš atsisakiau šios procedūros, nes norėjau būti tikras, kad dauguma narių e, slaptų balsavimų patvirtintų mano kandidatūrą ir po to buvo patvirtinta nauja taisyklė ir visi dabar nuo to laiko yra patenkinti. Aš taip pat e, pagėdaučiau, kad visame parlamente tai būtų elgiamasi, net jeigu ir frakcijos teikia tam tikras kandidatūras, e, užmaus pareigus, reiškia ir viso parlamento reprezentavimą, todėl aš siūlyčiau visuomet e, rinkti balsuojant. Būtų e, vienas aspektas, antras aspektas, jeigu mes toliau laikytumėmės tos interpretacijos, kurią pasirinkome birželio mėnesį, kad kartais būtų galima patvirtinti kandidatus plojimais. Aš e, siūlyčiau, e, pavyzdžiui, e, esant tam tikroms aplinkybėms, jeigu 40 parlamento narių arba viena frakcija prieštarautų tokiai procedūrai, tai būtų galima tvirtinti kandidatus ir e, balsuojant juos rinkti, nes negalėtume į išorę e, paaiškinti, e, kaip mes galime patvirtinti atitinkamas vicepirmininko pareigose asmenį, kuris nenorėtų, <clears throat> kad jo kandidatūrai pritartų daugumą parlamento narių už šią kandidatūrą balsuodami. Taigi turėtume numatyti tam tikrą galimybę, kuomet kvalifikuota parlamento narių mažuma galėtų prieštarauti kandidatų patvirtinimui plojimais. Aš pirmininko pasiūlymą dėl antro punkto A dalies laikau tinkamų, taip pat kaip ir kolega Vilndas antrojo punkto B dalį vertinu panašiai su vienu skirtumu, kad kaip ir Andrew Duff, teikia pirmenybę perkeliamiems, skiriams perkeliamiems balsams, nes čia nesant geresnio rinkimų mechanizmo būtų galima galbūt tokią galimybę pasirinkti, tačiau esame geresnių, todėl reikia jų laikytis. Dėkuoju, Vorjero. Pone pirmininkė, labai trumpai. Aš taip pat manau, kad reglamentas yra keistinas. Ir manau, kad būtų džiaugu, kad dėl to spręstų Europos parlamento pirmininkas. Kaip sakė kolega Hafneris, Net jeigu vicepirmininkus teikia frakcijos, pirmininkui vis tiek dar reikia užtikrinti Europos parlamento narių paramą. Ir ta parama turi būti diferencijuota pagal kiekvieno savo kandidatūro teikiančio asmens privalumus. Reikėtų, kad vis tik sprendimas būtų priimtas ne vieno pirmininko balsu, bet kad apie tai, kaip diskutuot kolegos ir apsispręsti. Ačiū kolegai Gerero. Dėkuoju kolega Guerrero, atrodo, kad kitų komentarų nėra. Man atrodo, kad sprendint bent jau iš tų, kurie pasisakė pasiūlymų, e, yra pasiūlymas keisti darbo tvarkos taisyklės, tai yra radikalus pasiūlymas. Ir tai reiškia, kad e, balsavimas tuomet bus slaptas. Vyrendant ir kitų kolegos, kolegų pasiūlymas uh, fiksuoti minimalų kandidatūrų skaičių yra pateiktas, na, bet kaip bebūtų, pateiksime detalesnį pranešimą, kurį galėsite keisti, siūlyti, kuriam galėsite e, pakeitimus ir paskui matysime, kada galėsime rengti kitą posėdį tuo klausimu. Tai nebus labai sudėtinga ir tada galėsime išklausyti jūsų pasiūlymus. Čia iš esmės mes neturim labai skubėti Tik tai čia kalba sukasi apie sudėtingus dalykus, apie kuriuos reikės gana ilgai mąstyti. Galbūt vasario mėnesį galėtume apie tai diskutuoti ir jau, ir jau turėti pranešimą šito klausimo. Dabar septintas darbo tvarkės punktas. Pranešėjas yra e, ponas Daf. Čia taip pat yra pasiūlymas keisti darbo tvarkos taisyklės. Ponas Daf pateikė pats pakeitimą pagal 212 darbo, darbo tvarkos taisyklių e, straipsnį. Jisai siūlo, kad privalomai būtų balsuojama vardiniu balsavimu galutinėme balsavime komitete. Ir e, kuomet yra balsuojama dėl teisėkuros pasiūlymų, tai tuomet privalomai yra balsuojama vardiniu balsavimu. Žodis e, ponui Daf. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, manyčiau, kad tai būtų reikšmingas pagerinimas, užtikrinant geresnę demokratinę praktiką ir užtikrinant geresnį skaidrumą. Tuo pat metu pripažintume, kad teisėkuros vaidmuo Europos parlamento gerokai išauga, nes Lisabono sučiai įsigaliojus taip ir atsitiko. Komitetams taip pat jėtų užtikrinti geresnį teisėkuros darbą, to, teis, to darbo kiekis yra išaugęs. Dabar stengiamasi pasiekti pirmo svarstymo susitarimus o teisėkuros darbas, kaip žinia, užima laiko komitete. Ir tuomet dar. Ir, ir tuomet manyčiau, kad turėtume susitarti dėl balsavimo vardinių būdų. Iki šiol ne visada buvo taip tokiais atvejais. Manau, kad atėjo laikas parengti pačius geriausius standartus, kurie padeda užtikrinti geresnį skaidrumą ir atskaitomybę tai turėtų būti privaloma. Visi sprendimai dėl teisėkuros e, dalykų turėtų būti priimami vardinių balsavimo būdu. Ir tai turėtų būti užfiksuota protokoluose kaip tai daroma dabar plenarinių posėdžių metu. Na, turėtume pasvarstyti ir apie tokio pasirinkimo formą, kaip pasikeistų darbo tvarkos taisyklės. Aš pateikiau patį pirmąjį projektą ir tuomet pamačiau, kad uh, pakanka pavyzdžiui 166 straipsnį ir 107 straipsnį ir antrą jo dalį. 196 straipsnis taip pat yra svarbus šiuo klausimu. Tačiau svarstydamas toliau, aš man, pamaniau, kad aiškesnis požiūris visiems būtų kitoks. Reikti 195 straipsnių ir pridėti papildomą dalį, kur būtų pasakyta, jog balsavimas komitetuose, kai teikiami teisėkūros pasiūlymai, turi kad visi sprendimai turi būti priimami varinių balsavimo būdu. Aš pateikiau pakeitimą savo paties pranešimui šią popietę. Kol kas, manau, tiek reikėjo pasakyti. Ačiū. Dėkuoju, Enju. Dėkuoju, Enju. Important. Ačiū. Andriu, labai svarbu pažymėti, kad kartais aš e, pritariu tavo nuomonį. Taip gali įvykti. Aš e, per tą laiką, kaip dirbu čia, e, susiduriu su varniais balsavimais dėl labai paprastų pakeitimų, o kai reikia balsuoti dėl svarbių dalykų, tuomet vardiniu būdu nebalsuojama. Tai aš manau, kad E, mūsų rinkėjai turi teisę žinoti, kaip mes balsuojame dėl tokių svarbių sprendimų. Ačiū, panas Hefneris. Aš pasikeičiu vaidmenimis šiandien su kolega, nes dažniausiai mane Andriu Daf pasiūlymai įtikina, šiandien nelabai. Nelabai suprantu, kodėl visais etapais, bent jau taip suvokiu teikiamą pasiūlymą, turime e, balsuoti vardiniu būdu e, komiteto diskusijose, netgi plenarnėje sesijoje tokia prievolė nenumatoma, galima paprašyti vardinio balsavimo, tačiau visais atvejais toks balsavimas nenumatomas. Aš išvelgiu e, čia tam tikrą sutapimą teikiant uh, šį pasiūlymą su pono Gerero pranešimo nuostatomis dėl susitarimų per pirmąjį svarstymą, numatant ir suteikiant parlamentui galimybę balsuoti dėl teikiamų pakeitimų, dėl kitų pasiūlymų kuriuos, kuriais siekiama apriboti vardinio balsavimo procedūros taikymą. Tuo taipu Andriu Daf siūlo kiekvieną kartą balsuojant dėl pasiūlymo dėl teisės aktų renkti vardinį balsavimą. Aš manau, kad e, nereiktų atmesti tokio balsavimo galimybės, tačiau e, privaloma tvarka nereikėtų to numatyti e, visose diskusijų etapuose E, jeigu atsisakytume šios priemonės e, plenariniuose posėdžiuose būtų gaila, nes aš manau, kad ši priemonė tikrai yra labai svarbi siekiant deramai pristatyti Europos parlamento e, teisėkuros veiklą į išorę. Taigi aš dėl šio pasiūlymo dar nesu apsisprendęs ir nesu įtikintas, tačiau dar turime laiko. Čia pirmininkė trumpai. Aš e, išklausiau kolegų pasisakymus. Norėčiau pasakyti, kad tai nėra šiaip savo neįlynis ir nesvarbus klausimas. Mes, kai pradėjome diskusiją, atrodo, kad klausimas yra daug maž mm, nesudėtingas ir kad su juo susitvarkysime greitai. Tačiau kuo toliau, tuo matome, kad detalių daugėja ir aš pritarčiau tam, ką sakė prieš mane kalbėjo kolegos. Mums reikia laiko šiam klausimui aptarti, mūsų frakcija norėtų šiuo klausimu diskutuoti ir paskui jau po diskusijų artimiausiamis savaitėmis ar mėnesiais galėtume grįžti prie šių diskusijų, kai mūsų frakcija jau turės savo nuomonę. Sí, gracias, presidente. No sé si he entendido bien. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nežinau, ar teisingai supratau kolegą Hefnerį, kai jis kalbėjo apie pranešimo projektas, kalbant apie 70 straipsnį. Ten yra pasakyta, kad jeigu pasiektas yra susitarimas darybose su taryba, tai tuomet komisija ir taryba turi taip pat susitarimą laikytis, bet nėra pasakyta, kad dėl to reikia balsuoti vardiniu būdu. Ar eh, panas Daf norėtų reaguoti? I think that we have, uh, as you say, Manau, kaip jūs uh, minėjote, turime laiko apsvarstyti šį klausimą frakcijose. Svarbu, kad uh, tokias diskusijas surenktume, kad pamatuotume temperatūrą. Mano frakcijoje dėl, pavyzdžiui, skaidrumo registro, susidomėjimo skaidrumo registru yra toks, kad mano kolegos parlamento nariai mano, kad e, parlamentas turėtų vadovautis e, abipusiškumo principu, siekiant įnešti e, visapusišką aiškumą dėl to, kaip yra priimami sprendimai dėl teisės aktų, kad e, informacija būtų skelbiama ir prieinama viešai. Mane nustebino, kad kitos frakcijos nebūtinai laikėsi šios nuomonės. Dabar siekiant uh, kad komitetuose būtų rengiami vardiniai balsavimai. Ketvirtadalis narių dalyvaujančių posėdėje turi pareikšti atitinkamą pagėdavimą. Tai yra visiškai priimtina procedūra siekiant uh, kažkaip sutvarkyti visą procesą. Ir taikoma beveik e, visose parlamento veiklos barose ir tai yra vienas iš šiolaikiškiausių instrumentų. Taigi galime apibendrinti mūsų diskusijas ir e, galbūt pataisų tikimo terminą galutinę datą nustatytume sausio 26, o vasario 28 galėtume balsuoti. Ar ponas Dafne prieštarauja? Kolegos pareiškia, kad nori daugiau laiko skirti diskusijoms frakcijose, tai siūlau nukelti pataisų teikimo galutinį terminą į vasario mėnesį tam, kad frakcijose būtų galimybę išsameu apsvarstyti šį klausimą. Na. Puiku, jokių problemų. Tada e, numatykime pa, pa, pakeitimų pateikimo ter, terminą 28 vasario 12 dieną, o, o posėdį taip pat vasario mėnesį. Taip, kadangi dar nėra pus e, septynių, Tai yra, galim padaryti pertrauką beveik valandos iki bendro posėdžio. Tikiuosi, kad visi e, dalyvausite. Priminsiu, kad e, sausio 25 dieną 15.18.30 bus e, įprastinis posėdis, o ketvirtadienį 26 kitas posėdis nuo 9 iki 12.30, nepaprastasis posėdis. 9 sausio 15.18.30 ir galbūt dar kyla abejonių, ar turėsime apie ką diskutuoti per tą posėdį. Tai esame pakvietę e, vadovo tarybos e, pirmininką ir pirmininkaujančios valstybės e, atstovą. Dar pasikviesime tris e, koordinatorius, kurie e, turime sustikti su jais, beje, prieš pirmininkų suėgą, jeigu norim dar e, paveikti darbo tvarkę taip, kaip mums norisi. Ir, aišku, mes galėsim paskui anuliuoti, bet kol kas numatom tai datai. Sustiksim pusę septynių.